Čia mes siunčiame aišku signalą, kuriame paprašome sustiprinti šios rūšies apsaugą. Ačiū. Dėkuoju, dabar eisime prie balsavimo. Balsavimas bus ilgas ir sudėtingas, taigi labai prašau jūsų susitelkti. Mes e, turėsime taikyti supaprastinę procedūrą dėl paliedelį pranešimo dėl ES paveldo etiketės balsavimas vardinis. Pradedame. La votazione è chiusa. Hanno votato 556, 40, 497 a favore, 18 contrari. Balsavo 556, už 427, 18 prieš, 41 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Toliau pako pranešimas. Pak pranešimas dėl e, jaunimo, įdaus jaunimo ir dalyvavimo e, veiksmų programoje. Ar balsuojam, priimta, ačiū pranešėjai. Toliau Šajar pranešimas. valstybė narių vykdoma kontrolė, kaip komisija vykdo gyvenimo įgaliojimus. 24 pakeitimai iš teisės reikalų komiteto balsuojam, kas už, prieš, sus, susilaikę priimta. Toliau dalimis 18. Pirmoji, kas už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. 19. Vėl dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar 30 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Atitinkama 28 dalis pirma, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt aštuntoji kas už, prieš, susilaikė, priimta. 29 atkrenta. Taigi 31 atsiimė. Balsuosime dėl komisijos pakeisto pasiūlymo. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Balsuosime dėl rezoliucijos pasiūlymo, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Už 567, 4 prieš 18 susilaikė. Patvirtinta. Sveikinu. Pranešėja. Toliau, ponės Andrikinės pranešimas dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje 2009 metais ir ES politikos šioje srityje. Balsuojame dėl rezoliucijos. Dešimto pakeitimo vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Du šimtai keturiasdešimt penki už, trys šimtai keturiasdešimt aštuoni prieš, vienas susilaikė, atmesta. Vienuoltas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 302 už, 282 prieš, 9 susilaikė priimta. Penkiasdešimt ketvirtoji dalis Havartas Hobitas pasiūlė, nes susipainėjau. Balsuojam dėl dvylikto pakeitimo, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Šimtas trisdešimt aštuoni už, keturi šimtai penkiasdešimt septyni prieš. E, minutėlę. 457 e, prieš, 138 už. Civilešiš. ką kai kurie kolegos čia bandė pasiūlyti. Užtenka sakyti priimta ar nepriimta, nereikia minėti, kiek buvo už, kiek buvo prieš. Ačiū už tą pasiūlymą, tikrai gera idėja. Taigi atmesta, na ir viskas atmesta, toks rezultatas. Havardas Hovit pasiūlė žodinį pakeitimą, prašom, Hovitė. Tai toks faktas, norėtume išbraukti žodžius in Croatia, Kroatija. Manau, kad tai ir kitos frakcijos tam pritartų. Ar būtų prieštaravimų? Taigi galima balsuoti dėl šio pakeitimo, žodinio pakeitimo. 54 daliai. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar einame prie ketvirto pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras ir penktas, tai patys vardinis balsavimas. Prašom. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias pakeitimas, vardinės balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuoniasdešimt trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 24 kas, ketvirtas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kas e, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Taip, prašom. Ačiū pirmininkė. Mūsų balsavimo sąraše nėra pažymėta, tačiau e, mes e, noriu priminti, kad laisvai mūsų frakcijos nariai turi balsuoti dėl e, šio pakeitimo antrosios dalies ir kito taip pat. Parate, prima parte, kiek. Tai gerai, 25. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji, kas už, prieš, Susilaikė priimta. Norite patikrinti? Tikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Taigi 115 pakeitimas atkrenta. Balsuojame dėl 30. To kas už vardinis balsavimas. 13 pakeitimas, kas balsavimas baigtas. Atmestas. 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 14. Vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 15 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Du žodiniai pakeitimai. Pirmiausia, Lochbiller. Žodinis pakeitimas septintam pakeitimui. Norite pasakyti, jeigu norite, galite. Tai yra du papildymai tekstoje, atrodės taip list of individuals responsible for, įdedame severe human rights violations, such as torture, censorship, rape and, dar pridedame extrajudicial eh, executions in Iran. Ar kas nors prieštarauja tokiems pakeitimams? Toliau Andrigenės pakeitimas irgi septintam, prašom. Čia turime žodinį pakeitimą. Septintajam tekstas atrodo taip. of individuals responsible for human rights violations. E, nagrinėti tokius nusikaltimus žmogaus teisėms kaip e, kankinimai, žaginimai yra ne ypač po 2009 rinkimų ir svarstyti, ar nereikia taikyti sankcijų šiems šalims, tokių kaip e, turto areštavimas ir draudimas keliauti. Ar būtų prieštaraujančių? Ne. Balsuojam, o kas už, prieš, susilaikė, priimta. 140. Andrikinė siūlo žodinį pakeitimą. Taip. Dėkoju, kadangi Matome tam tikrų teigiamų poslinkių Rusijoje. Norėtume pakeisti sakinį, kuris prasideda žodžiais apgalėstauja, kad iki šiol e, vis nebuvo leidžiama organizuoti demonstracijų, visi leidimai buvo, visus leidimus prašymus buvo atsakyti neigiamai. Taigi siūlome pakeisti žodžius saufa, kol kas e, išskyrus paskutinį renginį, kuris buvo 2010 spalio mėnesį. Dėkuoju. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo 140. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. 17 pakeitimas. Atsiprašau, pirmiausia 16, kas už, prieš susilaikė atmestas. 17 pakeitimas, varnės balsavimas, pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. 18 kas už, prieš susilaikė atmestą. 19 kas už, prieš susilaikė atmestas. 20 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 23 kas už, prieš susilaikė priimtas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Tu dabar pakeista rezoliucija, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Sveikinu, ponė Andrikinė. Kitas punktas. Elaki pranešėjas nauja strategija dėl Afganistano. Pirmiausia, balsuojame dėl antro punkto. Balsavimas dalimis. Vardinis balsavimas. Pirma dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antra dalis. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirta dalis vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 13 punktas dalimis. Kas už prieš susilaikė. Pritarta. Antra dalis. Kas už prieš susilaikė. Pritarta. 30 punktas. Yra žodinis pakeitimas pakeitimas, ponės Nilsen. Pirmininkė, mūsų frakcija norėtų pakeisti 30 punkto paskutinio sakinį pirmą žodį. Mes norime keisti žodį sveikina žodžiu pažymį. Ar kas nors prieštarauja? Ne. 30 punktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 37 punktas dalimis, vardinis balsavimas pirma dalis, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antra dalis, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau 40 punktas, padalintas į tris dalis. Pirma dalis. Vardinis balsavimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta antra dalis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečia dalis. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 42 punktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 44. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 52 punktas. Dalimis. Vardinis balsavimas, pirma dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antra dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 53 punktas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 56 punktas dalimis. Vardinis balsavimas, pirma dalis. Pradedame balsuoti. <clears throat> Balsuoti baigiame. Pritarta. Antra dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 66 punktas Arlaki. Žodinis pakeitimas. Prašom. Po dėrybų su kitomis frakcijomis siūlau keisti 66 punkto tekstą. Pažymi Pakistano žvalgybos tarnybos CSI dalyvavimą, siekiant užtikrinti, kad ir Pakistanas gautų teigiamų rezultatų iš taikos proceso. Ar kas nors prieštarauja? Nėra 40 narių. Todėl balsuosime dėl žodinio pakeitimo, kas už, prieš. Va, vardinis balsavimas turėjo būti. Ar taip ar ne? Atsiprašau, sako pirmininkė. Nėra 40 narių, todėl balsuojame dėl pakeitimo. Kas už? Ne, man sako, kad reikia var... Bals... Tai yra vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 67. Vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta. 71. Arlaki. Siūlo žodinį pakeitimą dėl trečios dalies. Žodis jums. Siūlau keisti visos trečios dalies tekstą. Jis skambėtų taip ir užtikrinti, kad specialiosios pajėgos ir sukarintos pareigos prieš sukilėlius būtų naudojamos generolo, nebūtų naudom, buvo naudojamos generolo Pitrėjus įsakymų prieš nekaltus civilius. Ar kas nors prieštarauja? Balsuokime dėl 71. Keturios dalis. Vardinis balsavimas. Pirma dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antra dalis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečia dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirta dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aldė siūlo, 70, kad 71 punkto ketvirta dalis turėtų tapti 71 A dalimi. Ar kas nors prieštarauja? Balsuokime. Vardinis balsavimas. Kas už? Atsiprašome, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 72 balsuoti pradedame. Baigiame. Pritarta. 81. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 88 vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 89 dvi dalis. Vardinis balsavimas pirma dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antra dalis. Balsuoti pradedame. Baigiame. Pritarta. 93 punktas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. G. Konstatuojamoji dalis. Balsavimas dalimis. Pirma dalis. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antra dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. M konstatuojamoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už, prieš, susilaikė, <clears throat> pritarta. Sveikinu pranešėją. Kitas balsavimas komisijos rezoliucija nuolatinio krizių valdymo mechanizmo eurozonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimas. Pirmas, e, trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias punktas balsavimas dalimis, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Devintas, kas už, prieš atsipalaukite truputį. Sančias dėl techninių aspektų? Ne? Taip, kaip devinto pakeitimo bendrautorius noriu pasakyti, ten, kur paminėta MEE, e, yra pasakyta, turi būti MEE, FME. Tiek. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas atsiimtas. Devintas punktas balsuome dalimis, vardinis balsavimas, pirma dalis. Quindi chi è a favore, chi è contro kas už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis vardinis balsavimas, kas už, tai yra pradėme balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, šeštasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Teikiu balsuoti septintąjį pakeitimą, kas už, prieš, susilaiko pritarta. <clears throat> Gerbiamasis, jūs e, žodį pakeitimą teikia 12 e, pakeitimui, prašau. Aš norėčiau e, socialistų, liberalų ir žaliųjų frakcijų vardu pateikti šį pakeitimą, ragina e, vadovų tarybą pasiūsti būtiną politinį signalą dėl e, euroobligacijų naudojimo ateityje, nustatant sąlygas, kurios būtų naudingos visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms ir visai eurozonai. Kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui, ne, tuomet e, teikiu balsuoti 12 pakeitimo vardiniu būdu. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar antrasis pakeitimas e, iš dviejų dalių, vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 19 punktas, vardinis balsavimas, balsuoti pradėm, balsuoti baigiame. 20 punktas, balsuoti pradedame vardiniu būdu, balsuoti baigiame. Pritarta taip pat kaip ir 19 C konstatuojama dalis iš dviejų dalių vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies. Ne, ne, nevardinis balsavimas dėl pirmosios dalies, kas už, prieš susilaiko. Pritarta antras, antroji dalis vardinis balsavimas, balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta G konstatuojamoji dalis iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikslinti dėl antrosios dalies. Gerai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta, prašau aiškiai kelti rankas. Dabar teikiu balsuoti vardiniu būdu rezoliucijos projektą. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta, sveikiname pranešėją. Toliau darbo turkė numatyta balsuoti dėl rezoliucijos dėl padėties dramblio kaulo krante. Šešios politinės frakcijos pateikė rezoliucijos projektą. Nėra pateikta pakeitimų, teikiu balsuoti rezoliucijos projektą bendrą, kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau darbo atvarkė numatyta balsuoti e, dėl keturių rezoliucijos projektų dėl vištų dedeklių gerovės. Šešios politinės frakcijos pateikė pasiūlymus rezoliucijų. Pirmkė atsiprašau, dėl penktojo pakeitimo dabar balsuojame. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Balsuokime dėl pirmo punkto iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, <clears throat> kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikslinti, prašau. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vardinis balsavimas dėl antrojo pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Aštuntasis punktas iš e, dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta pritarta. Devintasis punktas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, nematau, koks balsavimo rezultatas, tikslinamės elektroniškai, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Prašau visų aiškiai kelti rankas. Norite pastikslinti? Gerai, tikslinamės balsuoti. Pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Keturioliktasis punktas. Atskiras balsavimas, kas už, kas prieš susilaiko. Taip pat turėsime tikslintis, nes nekeliate rankų. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. F konstatuojamoji dalis, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Tikiu balsuoti rezoliucijos projektą su pakeitimais e, vardiniu būdu. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta, sveikiname visiems linkiu gerų kalėdų, o dabar bus pasisakymai dėl balsavimo motyvų.